šiais klausimais ir dabar pereisime prie darbo tvarkės. Rugsėjo antrąją buvo patvirtintas galutinis darbo tvarkės projektas. Jis taip pat buvo išdalintas jums visiems. Dabar galėsime darbo tvarkę aptarti, kiekvienos dienos klausimus aptarti rugsėjo antrą dieną Juri komitetas patvirtino pono Rapkai pranešimą dėl pono Viktoro Uspaskicho neliečiamybės. Frakcijos nusprendė, vienbalsiai nusprendė, kad šis pranešimas, dėl šio pranešimo bus balsuojama rytoj. Taigi kartoju dar sykį, pono Rapkai pranešimas dėl pono Uspaskicho neliečiamybės bus e, įtrauktas į rytojus balsavimą. Pagal mūsų reglamentą tokie pranešimai ar pastabos ar prašymai turi būti aptarti sesijos pradžioje, todėl ir paminėjau šį klausimą dabar. Pone Angelili, ponas Pitela ir visai lė kitų narių pateikė prašymą atidėti diskusijas dėl ponios Sakinėk Muhamani Aštiani. Ar greičiau iš ketvirtadienio perkelti šias diskusijas į šiandien, į pirmadienį. Norėčiau, kad ponia Andželili oficialiai pristatytų šį klausimą. Ar Ji yra salėje. Ne, ponas Pitela yra salėje, taigi jam ir suteiksiu žodį. Kalbant ponios Andželėlį ir kitų pasirašysiųjų vardų, noriu pasakyti, kad ji tikrai daug reikšmingų žodžių pasakė apie ponios Sakinę atvejį, taip pat susilaukė šis klausimas plojimų. Mums reikia kaip galima greičiau e, aptarti šį klausimą, nes šios moters likimas priklausys nuo sprendimų, kurie bus priimti per ateinančias valandas. E, dabar pasisako įvairiausi žmonės, e, jie ragina pakeisti šį sprendimą. Mes taip pat negalime tylėti. Ir todėl kreipiuosi į Jūs šiandieną šioje salėje, e, prašydamas įtraukti šį klausimą į šios dienos darbo atvarkę. Ačiū, ponė. Ponas Mario Mauro e, norėtų palaikyti šį prašymą. Taip pat suteikiu žodį jam. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasisakyti Norėdama pritarti šiam pasiūlymui, mes žinome, kad Europa atlieka vadovaujantį vaidmenį palaikant taiką ir kare, todėl e, taip pat Europa turi laiku pasisakyti. Ir aš suprantu, kad būtų gerai, jog parlamentas įtrauktų šį klausimą į savo darbo atvarkę, tačiau tuo pačiu metu mes manome, kad būtų per daug greita E, esant šioms aplinkybėms veikti. Tad aš pasisakau už kolegų išreikštą prašymą ir tikiuosi kiti taip pat tam pritars. Dėkoju. Dabar norėčiau paklausti, ar kas nors yra prieš šį prašymą. Ar yra tokių, kurie yra prieš prašymą? Niekas nenori pasisakyti. Puiku. Taigi, ponios ir ponai, balsuokime. Atsiprašau, ponai pirmininkė, norėčiau paprašyti kuo greičiau balsuoti dėl teksto, nes nėra prasmės šiandien diskutuoti, o balsuoti kažkada vėliau. Taigi siūlau surenkti balsavimą kuo greičiau ir gal prieš trečiadienį. Gerai, tada balsuokime. Kas iš jūsų norėtų pritarti? ponios Andželėlin ir ponio Bitelį e, pasiūlymą dėl rezoliucijos vykdyti šią, šią, šią diskusiją. Kas prieš, kas susilaiko. Taigi šis pasiūlymas yra priimamas. Tai reiškia, kad diskusija dėl Europos e, komisijo pranešimo dėl Sakinėt Mohamed e, bus aptariamas mūsų sesijos pradžioje, tada, kai mes oficialiai patvirtinsime mūsų darbo atvarkę. Terminas, iki kada reikia pateikti pasiūlymus dėl rezoliucijų, yra šiandienos 7 valanda. Bendroms rezoliucijoms e, nustatytas terminas yra ryt 12 valanda. Taigi šiandieną iki 7 valandos turite pateikti savo pasiūlymus dėl rezoliucijų, o rytoj vidurdienis yra terminas bendroms rezoliucijoms pateikti. Balsuojama bus trečiadienį vidurdienį. Trečiadienį 12 valandą. Šitą klausimą mes aptarsime ir balsuosime dėl jo. Tai yra pagreitinta procedūra. Ar turite komentarų dėl pirmadienio darbo atvarkės? Nematau norinčių pasisakyti. Ir negavau jokių komentarų dėl antradienio ar trečiadienio, tačiau vyks rytoj vyks diskusija apie ES padėtį ir šiek tiek norėčiau apie tai pakalbėti. Tai labai svarbi diskusija. Ji vyks apskritai pirmą kartą Europos parlamente ir norėtume, kad šios diskusijos metu būtų kalbama apie tą kryptį, kurią eina ES ir e, šioje diskusijoje Europos parlamentui suteikiamas labai svarbus vaidmuo. Mes e, turime veikti atsakingai, nes e, ir Lisabonos sutartis mūsų parlamentui numato labai didelę atsakomybę dėl ES ateities. Tačiau diskusija mums visiems yra ypatingai svarbi. Kaip žinote, pirmininkų sueigoje tai buvo aptarta praėjusį ketvirtadienį ir mes kalbėjome, kad vykstant labai rimtoms diskusijoms salėje būna labai nedaug narių. Ypatingai, kai kalbame apie tarp institucinius klausimus. Per pirmininkų suiga prieš keturias dienas mes labai išsamei aptarėme šią problemą. Mes kalbėjome apie ES padėtį. Tai buvo preliminari diskusija. Rytoj 9 ryto mes aptarsime šį klausimą plenarnėje sesijoje politinių frakcijų vadovai galės e, išreikšti savo nuomonės dėl to, kad šioje diskusijoje turėtų dalyvauti visi nariai. Politinių frakcijų nariai nusprendė, kad vėliau, kad ne, nebebūtų posėdžių nuo 9 iki 23.30. 11.30. Ir ketvirtadienį per posėdį taip pat nusprendėme, kad turėtų būti įvestas konkretus dalyvavimo kontrolės mechanizmas. Mes patikrinsime dalyvavimą paprašydami jūsų paspausti savo e, konsolių mygtukus diskusijos metu. Tris kartus tai prašysime padaryti. Šiandieną 6.30 posėdžiaus biuras ir aš e, praš, paprašysiu, aš kreipsiuos į biurą ir paprašysiu jų e, išdėstyti, kokios bus pritaikytos priemonės. ir kaip panaudosime dalyvavimo informaciją. Tai yra, kiek salėje būna parlamentarų. Aš asmeniškai norėčiau paprašyti jūsų visų dalyvauti rytoj per šią diskusiją ir apskritai per visas mūsų diskusiją, per visas mūsų diskusijas posėdžiaujant šiam parlamentui. Diskusijas pradėsime 9 ryto ir aš prašysiu jūsų visų asmeniškai dalyvauti šioje diskusijoje. Ji labai svarbi. Ir taip pat labai, tai labai svarbu ir parlamento įvaizdžiui kurti. Mes turime prisimti atsakomybę už ES ateitį. Turiu pakartoti, kad kol kas nėra priimta jokių sprendimų, kaip ateityje tokią informaciją apie dalyvavimą pasinaudosime. Informacija, e, ta informacija, kurią surinksime apie jūsų dalyvavimą diskusijoje. Rytoj tokį sprendimą priims biuras. Ponas Poselt. Visi... Pone pirmininkė, esam laisvai išleik, išrinkti parlamentarai ir dirbame pagal savo sąžinę ir nuomonę, nustatomėme patys savo prioritetus. Aš esu apsisprendęs dalyvauti diskusijose ir vis dar ketinu tą daryti. Pasakysiu atvirai, kad jeigu bus vykdomi elektroniniai patikrinimai, aš juose nedalyvausiu ir bet kokios kitos papildomos administracijos e, priemonės mane paskatins palikti pastatą, parlamento pastatą per diskusijas. Aš ketinau dalyvauti, bet panaši metodologija yra neverti laisvai išrinkto parlamentaro orumo. Ačiū. Dziękuję bardzo e, za wypowiedź. E, z... Ačiū labai už jūsų pasisakymą. Pone Latford. Ačiū, ponė pirmininkė. Visiškai pritariu ponui Polsonui. Manyčiau, kad tragiškiausia yra tai, kad tai yra masinis išsišokimas. Jeigu jūs paprasčiausia skatintumėte mus ateiti, aš tikrai verš, vertinčiau jūsų orumą ir lyderystę ir tikrai ketinau dalyvauti. Tačiau jeigu aš dalyvausiu rytoj diskusijose, tikrai tuose patikrinimuose elektroniniuose nedalyvausiu. Manyčiau, jūs e, pažeidėte e, mūsų kaip parlamento reputaciją ir įžeidėte poną Baroso. Ir žmonės sakys, kad e, tokie dalykai negeri vyksta ir tikiuosi biuras atmes tokias e, priemonės, kadangi žmonės e, sakys, jog parlamentai ateina klausyti Barozo tik dėl to, kad jiems už tai sumokės, mes šauname patys savo į koją. Ir esu apstūbusi, kad parlamento pirmininkų suiga galvo, galėjo sugalvoti tokį dalyką. Ačiū. E, dziękuję bardzo, koleżanki i koledzy. Ačiū. Aš raginau jūs nekartą dalyvauti įvairiausiose diskusijose. Aš jau dabar suprantu, kad diskusijos bus labai karštos. Tikiuosi, kad atsižvelgiant į biuro sprendimą visi dalyvaus. Ponas Tol, ačiū ponė pirmininkė. Esu pirmininko suėgos e, narys ir esu atsakingas už jos e, sprendimus, nors pats šiame posėdėje nedalyvau, norėčiau štai ką pažymėti. Pirmininko suėga pateikė sprendimus dėl įvairiausių dalykų, atsižvelgdama į tai, kas vyksta frakcijos posėdžiuose. Visi šie klausimai aptariami ir frakcijos posėdžiuose. Tikrai ne visi kolegos sutarė su tokiu skubotu pirmininkų suėgos sprendimu. Siūlyčiau parlamento prezidimui dar kartą peržiūrėti savo sprendimą. Visi nori pasikeitimų, tačiau negalima pasikeitimų ir pokyčių primesti. E, antra pastaba. Mėly kolegos, norėčiau Jums priminti, kad mes nekartą diskutavome su komisijos pirmininku ir galime jam pritarti ar ne, bet tuomet dalyvaus visa komisija su komisijos pirmininku prieš akiją. Ir paprastai, kai dalyvauja komisijos pirmininkas, dalyvauja ir visi komisarai. Pasisakys komisijos pirmininkas ir po to pasisakys frakcijų pirmininkai, o tuomet salė ištuštėja. Taigi aš mūsų parlamento pirmininkui tikrai pritariu turime kažką keisti. Žinoma, gal reiktų pergalvoti, ką, kaip ir ar teisingai viską daro pirmininkų suinko, bet kažką reikia daryti. Reikia užtikrinti, kad rytoj rytmečio diskusijose dalyvautų kuo daugiau parlamentarų ir visi svarbiausi mūsų parlamento asmenys. Aš raginu prezidiumą pergalvoti, išmintingai pergalvoti iš šį savo sprendimą, juk mes norime surenkti diskusijos, kurios yra demokratiškos. Koledzy, ja mówiłem o tym. Ačiū, mėly kolegos. Jau minėjau, kad parlamento prezidiumas klausimą aptars po valandos. Esu įsitikinęs, kad Prezidiume tikrai bus atsižvelgta jūsų šiandienos pasisakymus, išklausėme tris nuomonės, bet tai netitinka mūsų darbo tvarkos. Darbo reglamente nieko panašaus nėra. Tikrai nenorėčiau, jog ši diskusija užsitęstų. Labai rimtai norėčiau atsižvelgti į jūsų pasisakymus. Šį vakarą nagrinėsime klausimą, o ketvirtadienį e, po trijų dienų vyks kita pirmininkų sueiga. Todėl prašau suteikti mums galimybę išsamei šį klausimą išnagrinėti. Šiandien prezidiumas e, pateiks pirmąjį savo pasiūlymo projektą. 12 kolegų e, prašo žodžio, tačiau raginu nepradėti diskusijų, raginu nutraukti debatus šiuo klausimu. Žinome, jūsų abejones, su jais esame susipažinę ir palikime šį klausimą ateičiai, pažadu, kad jį labai išsamei išnagrinėsime. Tačiau turiu Jums vieną prašymą. Prašau Jūsų dalyvaukite visose dviejose su pusę valandų trūkstančiose debatuose. Tai yra ypatingas diskusijos, iškilmingos diskusijos. Dalyvaudami e, diskusijose parodysime, kad dalyvaujame e, tuomet, kai ES priima sprendimus. E, įsigaliojus Lisabono sutarčiai mes gavome naujų įgaliojimų. Dalyvavimas diskusijose lems parlamento įvaizdį, todėl raginu visus dar kartą ateiti į diskusijas. E, nie było innych wniosków. E, mamy tutaj Nebuvo pateikta daugiau prašymų, tik viena pastaba dėl ketvirtadienio, remiantis ką tik priimtų sprendimu. Perkelsime diskusijas ponios Aštienį klausimų. Šias diskusijas surenksime netrukus. Taigi, darbo tvarkė patvirtinta įvykdžius šios pakeitimus. Ponas Peroni. Pirmininkė, norėčiau, kad rytoj mes vėl diskutuotume apie lankomumo tikrinimą. Bet e, atsižvelgiant į tai, ką pasakė ponas Dolis, tai kaip plenarinėje sesijoje galima keisti darbo tvarkę. Taigi norėčiau prašyti mm, kolegų mm, balsuoti dėl sprendimo, dėl pirmininkų konferencijos priimto sprendimo. Taip pat galėsime balsuoti dėl šio klausimo rytoj. Norėčiau, kad palauktume ir biuro sprendimo. Taigi, pradėkime pirmąjį, mm, diskutuoti pirmąjį klausimą šiandieną. Išklausysime visų pirma pranešėjų. The, the first point is, is a first. Yeah.